Pan Przewodniczący! E, kolegos, please. Kolegos, prašom susėsti. Mėly kolegos, ponios ir ponai, turiu Jums liūdnos informacijos. Noriu pasakyti keletą žodžių. Tai yra liūdna žinia. Ponas Andželo Vasalo, 57 metų amžiaus, kampanijos regiono Polikos miesto meras, buvo nužudytas praėjusį sekmadienį Kamoros smogikų jo namuose. Jis geriau buvo žinomas kaip aplinkosauginis meras už didžiulius darbus gerinant aplinką, aplinkos situaciją regione. Ponas Vasaro kovojo prieš organizuotų nusikaltėlių infiltraciją jo mieste. Jis puikiai palaikė ryšių su savo piliečiais. Turime pakankamai nenuvertinti organizuoto nusikalstamumo vaidmens kai kuriuose mūsų valstybės narėse. Turėtume būti vieningi, solidarūs, kad išrautume šios blogio šaknis mūsų visuomenėse kad Andželo Vasalo mirtis nebūtų nuėjusi per niek. Noriu paprašyti visus atsistoti, visus ir minutės tyla pagerbti jo atminimą. Ačiū. So now, colleagues, we proceed. Dabar, kolegos, pradėsime balsuoti. Manau, kad ponas Karimas nori kalbėti dėl posėdžio tvarkos. Pone pirmininkė, ačiū. Prieš 40, po 48 valandų milijonai musulmonų šves, o pasaulis prisimins e, rugsėjo 11-osios įveikius, tačiau Junktinės valstijos suplanuota sudeginti Koraną. Šį aktą pasmerkė Junktinių valstijų administracija ir Vatikanas ir tikiuosi šis parlamentas padarys tą patį. Quran... Ekstremalus veiksmas e, tai yra vieno žmogaus e, veiksmas ir jo veiksmai neturėtų būti tapatinami su vakarais ar krikščionybė. Pasaulio musulmonai turi žinoti, kad per Korano sudeginimą šis kunigas nieko nepasieks. Jis yra izoliuotas savo šalyje ir savo pasiekėjų religijos prasme. Jis tik tai sukels reakciją, kokios gali sulaukti iškrypeliški veiksmai. Ačiū.